Van Bosit e, pranešimo, dėl to bus rytoj balsuojama. O dabar kalbėsime apie e, Diamant Dragišį pranešimą, apie mokymasi, e, mokymasi apie ES mokyklas. Mokymasi ES mokyklose. Pone pirmininkė, šiuo metu Europos piliečiai turi labai mažai žinių apie ES ir apie tai, kaip veikia jos institucijos. Pagal 2014 metų Eurobarometro apklausos duomenimis 71 procentas ES piliečių mano, kad jie nėra gerai informuoti apie ES, o 44 pilie, procentai piliečių mano, kad jie turi tik tai labai ribotas žinias apie tai, kaip veikia ES. Be to 52 procentai europiečių mano, kad jų balsas nerūpi ES. Taigi tomis net nereikia stebėtis, kad piliečiai jaučiasi, jaučiasi nutolę nuo Europos Sąjungos ir nuo Europos politinio projekto, kuris atrodo vis atstumintis. Jie tampa vis didesniais euroskeptikais. Ir manau, kad ES sprendimų priimimo procesas nėra demokratiškas. Todėl aš manau, kad mums reikia mokyklose ir kitose švietimo įstaigose kalbėti daugiau apie ES. Tai yra reikalinga tam, kad mes galėtume sumažinti tą atotrukį tarp ES ir ES piliečių ir atkurti piliečių pasitikėjimą Europos integracijos procesu. Tai yra dar svarbiau atsižvelginti dabartinės aplinkybės į e, migracijos krizę ir į būtinybę gerbti demokratiją ir žmogau, pagrindinės žmogaus teisės. Tai tapo aktualu po nesnevykusių teroristų išpolių Švietimo pagrindinis e, tikslas yra e, suugdyti gerai informuotus ir brandžius e, piliečius, kurie supranta, kad Europa yra įvairi. Ir todėl aš manau, kad visi piliečiai turi žinoti, kaip veikia ES ir kokia yra ES kuriama pridėtinė e, vertė. Bet ES aspektas švietime turėtų reikšti gebėjimą kritiškai vertinti ES gvildenamus klausimus, e, suvokti, kaip veikia institucijos. Taip piliečiai galės e, turėti savo nuomonę apie tai, kas vyksta Jie galės supras, tinkamai vykdyti savo pilietinės pareigas, dalyvauti tarp kultūrinėme dialoge ir taip pat veikti kaip atsakingi piliečiai. Šiame pranešime yra pabrėžima, kad ES turi būti labiau matoma mokomojoje medžiagoje ir užklasinėje veikloje visais lygmenimis ir visuose švietimo uh, uh, ir mokymo. Uh, pakopose, įskaitant ir neformalų mokymasi ir, ir, um, ir kitas švietimo formas. Taip pat uh, reikia daugiau skleisti informacijos apie tai, kas vyksta ES ir valstybėse narėse. Ir uh, reikia kalbėti apie ES šalių istoriją. Reikia ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti praeities įvykius, uh, gerbent bendras Europos vertybės. Dar vienas svarbus dalykas tai yra pilietiškumo ugdymas. Prisimokantieji mokykloje turėtų mokykloje gyti įgūdžių, kurie padėtų jiems tapti visaverčiais piliečiais. Jie turėtų taip pat suvokti tolerancijos, pakantumo vertę, suprasti, kodėl reikia gerbti žmogaus teisės. Dauguma valstybių narių palaipsniui integruoja ES aspektą į švietimo sistemą, bet vis dar ir tebėra labai didelių skirtumų tarp valstybių narių. Ir daug ką dar galima būtų padaryti, kuriant ir rašant vadovėlius, mokytojams skirtą mokamąją medžiagą. Todėl šiame pranešime mes raginame peržiūrėti švietimo da, sistemas ir, ir mokamasias programas. Taip pat pagalvoti apie tai, kaip galima būtų skleisti daugiau informacijos apie ES, kaip galima būtų suteikti daugiau žinių besimokantiems ir, moka, ir mokytojams apie ES tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo sistemose. ES lygmenių mes turime labai daug įvairių galimybių ir daugybė įvairių programų, kurios yra skirtos pilietiškumui, e, tarp e, kultūriniam dialogui, e, supratimui ir kitoms kompetencijoms ugdyti. Ir skiriant finansinę paramą šia, ir finansavimą šioms programoms reikia atsižvelgti į siūlomų projektų vertę, į jų kokybę. Taip pat daugiau dėmesio skirti mokytojų rengimui ir, ir pažeidžiamiausioms grupėms. Taip pat mokyklų dvinių projektai yra labai įdomus. Ir manau, kad taip pat reikia mokytojams steigti daugiau galimybių susipažinti su žiniomis apie Europos Sąjungą. Komisija turėtų ir toliau tęsti savo pastangas siekdama įdėkti ES aspektą į e, švietimo sistemą. Ji turėtų parengti bendras gairės valstybėms nariams ir taip pat e, teikti informaciją šiuo klausimu suinteresuotoms šalims ir piliečiams. Ir aš norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams ir visiems, kas padėjo man rengti šį pranešimą. Labai ačiū, ponės ir ponai. Turiu penkias minutės spontaniškiams pasisakymams, o 18 kolegų norėtų pasisakyti, tai atleiskite, jeigu negalėsiu visiems žodžio suteikti. Visų pirma, Tereza Komodinį. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Mes džiaugiamės e, įvairovę e, Europos Sąjungoje bandome ją geriau suprasti. Dabar e, kyla pavojus mūsų vertybėms ir būtina e, piliečiams e, teikti daugiau informacijos apie tas vertybės, ypač jaunimui, tam, kad jaunimas galėtų irgi prisidėti prie ES kultūros. Studentai irgi norėtų, kad Europa būtų jų. Kalbant apie Europos kultūrą, kultūrinės vertybės tai nėra vien tik tais ES struktūros supratimas. Jeigu mes norime, kad studentai tokių žinių įgytų, jie turi turėti atitinkamų mokytojų, taigi būtinas mokytojų švietimas ir mokymas. Taip pat reikia numatyti standartus, kaip būtų galima keistis geriausią turimą praktiką. Taip pat reikėtų elektroninės platformos, kurioje e, mokti galėtų keistis elektroninę medžiagą. Ačiū toliau Viorika Dančilė. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Švietimas yra visuomenės pagrindas. Aš noriu padėkoti pranešėjai už jo požiūrį. Tikrai pritariu tam, kad mokslas apie ES turėtų būti trauktas į mokyklų programas. Aš taip pat noriu pasakyti, jog labai svarbu, kad ES galėtų įveikti visus tuos iššūkius, kurie dabar kyla. Valstybės narės turi užtikrinti švietimo programų harmonizaciją tam, kad galėtumėm visi veikti iššūkius. Kaimo vietovėms čia irgi svarbus vaidmuo tenka. Taip pat svarbu, kad e, ES, e, mokslai apie ES būtų trauktas ir į profesinio mokymo programas. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, daugelis ES piliečių dar neturi pakankamai žinių apie tas vertybės, kuriamis pagrista ES integracija arba kaip veikia ES institucijos ir kaip institucijos tiesiogiai gali takoti valstybės narės. Tam, kad būtų galima tai suprasti, kad būtų e, galima suprasti, kaip ES įtakoja kasdienį piliečių gyvenimą, ES būtina priartinti prie piliečių tam, kad jie suprastų, ką ES daro kiekvienam iš mūsų. E, mokyklose, asociacijose, visuomeninėse erdvėse būtina apie tai kalbėti, ypač dabar, kai mes susidurėme su precedento neturinčiais iššūkiais. Taip pat mokiniai turėtų būti šviečiami ir apie tai, kokie yra e, santykiai tarp ES valstybių narių ir institucijų. Mes e, e, turime ir skirtingą istoriją, ir skirtingas kultūras, ir tikrai būtina apie tai žmonės šviesti. Dėkoju, dabar kitas kalbėtojas Zoltan Balčio, vieną minutę. Dėkoju. Mokyti apie Europos Sąjungą galbūt gali būti naudinga e, tada e, kitos kartos gaus ne tik tai vienpusę propagandą, bet girdės daugiau, platesnį vaizdą apie Europą. Tačiau pranešime tokia idėja neatspindėta. Čia sakoma, kad Europos Sąjungos tyrimo trūkumai gali baigtis demokratijos deficitu ir e, euroskepticizmu. O demokratijos deficitas yra nesentimetas, tai yra faktas. Ir e, euroskepticizmas ne lyga, bet visų tendencijų sankopa, kurios E, kuri, kuri nepadeda susitelkti ties ES ateitimi. Tikslas yra parengti dabartiniai daugiakultūriai visuomeniai, visus moksleivius, tačiau taip pat mes turime stiprinti e, tapatybę daugiakultūrinėje visuomenėje, tačiau e, galima ir suklysti. Ačiū. Izabelė Dinolfi, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Tam, kad mes jaustumėmės tikrais piliečiais, e, piliečiai turi e, būti susipažinę su ES. Tai reiškia, kad e, piliečiai turi turėti visus instrumentus, kurie jiems šiuo tikslu reikalingi. Yra būtina taip pat piliečiams teikti informaciją E, taip pat ir konkrečių pavyzdžių apie tai, kokios yra pagrindinės teisės ir pagrindinės vertybės. Taip pat būtina pliečiams paaiškinti ir kaip vyksta demokratiniai procesai, jie nėra tokie jau paprasti. Taip pat piliečiams reikia daugiau informacijos apie tai, kokią įtaką ES turi jų kasdieninėme gyvenime. Svarbu, kad ES piliečiai būtų sąmoningi, tik taip galima sumažinti demokratijos deficitą. Taip pat e, dabar e, jaučiamas didelis atotrukis tarp ES piliečių ir institucijų ir būtina taip pat šią problemą spręsti. Dėkoju. Paskutinis e, kalbėtojas per šią procedūrą yra ponas. Bentna. Aš Esu už tai, kad mokymas apie ES turėtų būti įtrauktas į mokyklos programas. Jie turi žinoti, kokią įtaką ES daro Europos piliečiams ir jų kasdieniam gyvenimui. Tai gali būti dalis e, visuomenės mokslų programos. Tai tikrai gali būti įdėta į programas ir tai duos moksleiviams reikalingas žinias apie šio laikinį gyvenimą. Ir be abejo, pilietinis visuotinis ūkdymas labai svarbu šiame aspekte. E, žmonės yra, turi, turi būti ne tik šviečiami, bet ir auginami. Ir taip pat moksleiviai turi būti skatinami dalyvauti socialinėme gyvenime. Atsižvelgiant į emigrantų srautus ir daugia kultūrę visuomenę svarbu atkreipti labai daug dėmesio į pilietinį e, švietimą. Ir į imigrantų integravimą mūsų visuomenės. Ponas e, Dragičia apie tai kalba savo pranešime. Dėkoju. Dabar norėtume suteikti žodį komisarų Navračiš. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami parlamentarai. Komisija sveikina pranešimą dėl mokymosi apie ES mokyklose. Ir pirmiausia, noriu padėkoti ponui Dragičiui parengus puikų pranešimą. Visai neseniai e, įvykiai, įvykiai parodė, kokia rizika yra, jeigu jaunuoliai yra atitrūkę nuo visuomenės. Mūsų atsakymas turi būti visapusiškas ir skatinti mūsų vertybės bei skatinti įtraukti per švietimą. Kiekvienas jaunuolis Europoje turi suprasti ir dalintis mūsų pagrindinėmis vertybėmis ir mes turime kurti tokią Europą, kurioje kiekvienas jaunuolis galėtų rasti savo vietą visuomenėje ir pasiektų savo potencialą nepriklausomai nuo savo kilmės ar gebėjimų. Kągi konkrečiai reiškia mokymasis apie ES mokyklose? Aš visiškai pritariu ponui Dragičiui. Man tai atrodo kad man atrodo, kad jis apima e, du pagrindinius aspektus Europos istorijos mokymo, kultūros, e, kalbų, viena vertus, ir kita vertus e, pilietiškumo mokymo. Iš tiesų šitie aspektai tarpusavyje susiję, nežinant nieko apie Europą, neįmanoma suprasti pagrindinių ES vertybių. Taip pat kultūrų ir mūsų kaimynų kalbų mokėjimas padeda aktyviam pilietiškumui. Visa tai e, apima Europos e, švietimo dimenciją, taip kaip yra pasakyta pono Dragičio pranešime. Be abejo, viskas priklauso nuo valstybių narių, kiek jos tą koncepciją perkels į savo nacionalinę mokyklų programą. Komisija yra pasirengusi tai paremti per savo bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir ypač per Erasmus Plus programą. Prieš keletą metų taryba ir parlamentas susitarė dėl pagrindinių kompetencijų, kurių reikia kiekvienam europiečiui. Apima socialinės ir pilietinės uh, kultūrinio žinomumo ir išraiškos kompetencijas. Ir taip pat mes skatiname tarp kultūrinį ir tarp religinį dialogą. Taip padėsime savo vaikams tapti atsakingiems ir aktyviems piliečiams, pilie, atsakingiems ir aktyviems, e, aktyviais piliečiais. Ir dabartinėme kontekste to labiau reikia negu bet kada. Turime geriau suprasti, tačiau taip pat gerai, pirmiausia, gerai, gerai perduoti mūsų vertybės. 2015 e, m. kovo, kovo mėnesį švietimo e, ministrai priėmė deklaraciją e, reaguodami e, Šarlį Abdo įvykius tam, kad būtų siekiama daugiau propaguoti toleraciją, nediskriminaciją per švietimą. Ir taip pat 2020 metų strategijoje nu, tai numatyta mūsų politinėme, politinėme bendradarbiavimo dokumente su ES valstybėms narėmis, taip pat siekiama užkirsti kelią radikalizacijai ir tam reikia įtraukti ir žiniasklaidą žiniasklaidą. Komisija taip pat e, sveikina e, tai, kokią svarbą pranešimas. E, nu, Kaip, kaip pabrėžia pranešimas ES programas, kalbama apie aktyvaus pilietiškumo, kalbos įgūdžių skatinimą. Ir 2016 metais komisija liko visiškai įsipareigojusi finansuoti konkrečius e, projektus, kurie, kuriais yra siekiama paskatinti aktyvų pilietiškumą. Mes toliau plėtosime savo virtualią švietimo programas pagal Erasmus, pavyzdžiui, AdWinning at arba 3000 mokytojų tinklą, elektroninę platformą mm, suaugusiųjų mokymus Europoje ir taip pat mokyklų švietimo vartai. E, taip pat yra įvairios platformos mokytojams, kurie yra pagrindiniai žaidėjai šiame mokyklų kontekste. Šitos platformos uh, užtikrina E, svarbes mokymo priemonės, e, e, skatina tink, mėgsti tinklus ir dalintis geriausią praktiką. Komisija artimai bendradarbiauja ir stebi visas šitas iniciatyvas ir skatina aktyviai dalyvauti mūsų piliečius. Aš labai vertinu Europos parlamento įsipareigojimą laikyti šitos darbo atvarkės ir labai lauksiu tolesnio bendradarbiavimo su jumis šią svarbę temą. Ačiū. Dėkuoju komisarė.